przewodniczący! Witam Państwa e, obecnych na. Ponios ir ponai, labas rytas. Norėčiau pasveikinti visus kolegas atvykusius į šį parlamento posėdį. Skelbiu posėdį pradėtą. Šiandienis mūsų posėdis yra skirtas dviems temoms. Pirmoji, pirmasis darbo atvarkės punktas yra Europos vadovų tarybos susitikimo išvados. Susitikimas įvyko gruodžio 16-17 dienomis 2010 metais. Išklausime Europos vadovų tarybos ir komisijos pareiškimų. Pagal sutartį pareiškimus perskaitys Europos tarybos pirmininkas ponas Van Rompojus. Pone pirmininkė, ponė Van Rompoj, žodį pirmiausia ir suteikiu Jums. ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, visiems jums norėčiau palinkėti laimingų naujų metų. Tiesiog paprastas palinkėjimas asmeninio pobūdžio, taip pat palinkėjimas visai ES esant tokiems sunkiems laikams. Kadangi jau praėjo mėnesis po pastarosios pastaro tarybų, tarybos viršūnių susitikimo, aš dabar norėčiau, aš jau savo jūsų pirmininkų sueigai pateikiau e, praėjus kelioms valandoms po posėdžio tas išvadas. Europos tarybos viršūnių susitikime pirmiausia, pirmąją dieną daugiausia dėmesio skiriame ekonomikos klausimams ir užsienio politikai. Ekonomikos politikos rytyje pasiekėme svarbių išvadų. Pirmiausia, apsisprendėme dėl pasiūlymo minimaliai keisti sutartį, kad būtų galima įkurti nuolatinį mechanizmą ir užtikrinti finansinį eurozonos stabilumą. Po susitarimo kuris buvo iš principo pasiektas spalio mėnesį ir buvo nuspręsta, kad toks pakeitimas yra reikalingas. Aš konsultavausi su tarybos nariais apie galimas formuluotės ir pakeitimų turinį. Taigi buvo pasiektas susitarimas dėl teksto kurį sudaro du sakiniai, kurie bus pridėti prie 236 sutarties straipsnio. Aš cituoju, valstybės narės, kurių valiuta yra euras, gali sukurti stabilumo mechanizmą ir jį panaudoti, jeigu reikalinga tą daryti, kad būtų euro zonos, užtikrintas eurozonos stabilumas. Na ir bet, kokios, bet, reikalingos, bet reik, kokios reikalingos finansinės paramos tiekimas bus susijęs su griežtais reikalavimais ir sąlygomis. Citatos pabaiga. Taigi tai yra mūsų pastangos e, padaryti Europą atsparesnę krizėms. Tai svarbu ne tik teisinio, teisinio iškumo labui, bet taip pat norint užtikrinti ir rinkos patikimumą. Kadangi šie pakeitimai nepadidins ES kompetencijos sričių, Europos tarybos nariai apsisprendė, kad būtų naudinga tiesiog panaudoti supaprastintą peržiūros procedūrą. Dabar reikalinga, kad ir jūsų parlamentas išsakytų nuomonę, taip pat ir Europos komisija turės išsakyti nuomonę bei e, Centrinis bankas. Mes tikimės, kad jūs pritarsite šiam pakeitimui ir, kažin, ar man reikia jums priminti, kiek, kaip svarbu, kad ta procedūra būtų kuo galima sklandesnė ir greitesnė, skubesnė, kai rinkos lakumas, lakumo problema yra vis dar labai aktuali. Žinau, kad jūs ir atsakingi jūsų parlamento komitetai labai atidžiai sekė šį klausimą, šio klausimo svarstymą, kai buvo įkurta darbo grupė ekonominės valdysenos e, klausimų, kuriai aš e, vadovavau ir mes nuolatos konsultavomės su septyniais, kitų, kitai, septyniais svarbiausiais e, parlamento komitetais, jų pirmininkais. Ir norėčiau padėkoti ir ponui Buzekui už jo indėlį kad informavo mus apie tai, kad parlamentas nori kuo galima greičiau perėti prie šio klausimo svarstymo. Kai gausime jūsų nuomonę, Europos taryba galės parengti šį sprendimą ir jį paversti visą teisų sprendimu kovo susitikimą. Tuomet e, sutartis turės būti pakoreguota kiekvienos valstybės narės tam, kad pakeitimas galėtų įsigalioti 2013 m. sausio mėnesį vėliausiai tam, kad e, nuolatinis mechanizmas galiotų jau nuo 2013 metų birželio mėnesio. Europos taryba taip pat e, panalizavo, kokie galėtų būti pagrindiniai būsimo mechanizmo bruožai. Jau spalio mėnesį mes paprašėme, kad komisija imtųsi parengiamojo darbo ir galiausiai buvo Eurogrupės finansų ministrai lapkričio 28 dieną pateikė pareiškimą, pareiškimą, kuris buvo patvirtintas e, tarybos posėdyje. Ten yra numatyta, kad būsimas Europos stabilumo mechanizmas bus kuriamas remiantis egzistuojančių mechanizmų. Taigi aš įsivaizduoju, kad jau turime numatytą formą. ES ir toliau laikysis griežtų standartų dėl tartautinės praktikos. Atsižvelgiant į privataus sektoriaus vaidmenį, sprendimai bus priimami kiekvienu atveju atskirai ir privataus sektoriaus įtraukimas nebus iš ankstinis reikalavimas teikiant paramą pagal būsimą stabilumo mechanizmą. Galiausiai Europos taryba iš esmės pasikeisdama nuomonėmis apie pastarosius ekonominius poslinkius svarstė, kaip būtų galima svarstyti, kaip galima būtų um, išvengti iššūkių ateityje ir vyriausybių ir valstybių Eurozonos, Euro, Europos, e, Eurozonos valstybių vadovai ir vyriausybių vadovai teigė pareišk, pasakė savo pareiškimus, taigi Tos diskusijos įrodė, kad yra pakankamai ryšto ir vyroja vienybė tarp ES valstybių narių ir institucijų. Visi sėdėjo prie bendro stalo, pritarė bendrai mūsų analizai. Ir aš primiknai reikalavau, kad visos 27 valstybės tam pritartų, nors analizė skiriama tik tai daugiausia 17 valstybių narių. Mums reikalingas bendras noras ir valia, kad mūsų ekonomika būtų atsparesnė krizėms ir kad būtų užtikrinamas geresnis, sklandesnis ekonominis augimas Europoje. Aš norėčiau paminėti kelis to bendro požiūrio elementus, kurie atspindi ir mūsų patvirtintą pareiškimą. Trys dalykai yra susijęs su tuo darbu, kurie, kurį turės atlikti nacionalinės vyriausybės. Pirmiausia, fiskalinė atsakomybė. Antras dalykas - augimo stimuliavimas. Ir trečias dalykas valstybės valstybių paramos programos turi būti gyvendinamos per reikiamas priemonės ir mes visi sveikiname dviejų e, vyriausybių, e, Graikijos ir Airijos pastangas šioje srityje. Taip pat valstybės narės ir institucijos turės bendrai atlikti šios darbus. Pirmiausia, Europos taryba prašo, kad kitos institucijos, įskaitant ir jūsų parlamentą, pasirūpintų, kad susitarimai pasiekti spalio mėnesį darbo grupės, kurią aš pirmininkau pagrindu, dėl e, stabilumo pakto ir makro ekonominės priežiūros įsigaliotų iki vasaros. Tai yra mūsų bendra prievolė. Antras dalykas, mes susitarėme atlikti naująjį atsparumo testą bankininkystės sektoriuje tam, kad užtikrintumėme visišką skaidrumą platesnėme ES e, kontekste. Mūsų ryštas yra aiškus. E, eurozonos ir Europos vyriausybių ir valstybių vadovai ir Europos institucijos yra pasirengusios daryti viską, ką reikia, kad euro, eurozonos stabilumas būtų užtikrinamas. Vyksta darbai tam, kad tie elementai būtų įgyvendinami per bendrai mūsų požiūrį. Antrąją susitikimo dieną mes daugiau dėmesio skiriame strateginiams partneriams, mūsų santykiams su strateginiais partneriais ir ponė Ashton pateikė pažangos ataskaitas, kaip dirbti su strateginiais partneriais ir aš norėčiau pateikti informacijos apie tris nesneivykusius viršūnių susitikimus. Pirmiausia, su prezidentu Obama, kur buvo kalbama apie naujas transatlantinio bendradarbiavimo galimybės, viet, darbo vietų kūrimo, kibernetinio saugumo srityse. Taip pat kitas viršūnių sutikimas su prezidentu Medvedevu, kur mes pasiekėme dvišalį susitarimą dėl Rusijos įstojimą į PPO ir pasiektą pažangą. Taip pat viršūnių susitikimas su Indijos ministro pirmininku Sint, kur buvo kalbama apie pasiektą pažangą siekiant pasirašyti gerai subalansuotą laisvos priekybos susitarimą per pirmąjį tikėtiną šių metų semestrą ir taip pat buvo parengta bendra deklaracija dėl tarptautinio terorizmo. Taigi šie visi trys susitikimai parodė, kad mūsų partneriams ES nėra vien tik tai ekonominė sąjunga ir priekybos blokas, bet taip pat ir geopolitinis e, partneris. Europos taryba taip pat nusprendė Juotkalnyjai suteikti šalies kandidatės statusą. Europos taryba akcentavo savo įsipareigojimą Vakarų Balkanų valstybėms, kad visos tos šalys turi europinį pašaukimą. Na ir galiausiai mes nu, priemė sprendimą dėl Dramblio kalo kranto ir tą sprendimą patvirtino užsienio reikalų ministrai. Buvo kalbama apie tai, kad reikia paremti demokratinių rinkimų e, rezultatus. Kaip žinote, kaip žinote vasario ketvirtąją dieną Europos taryba iš principo aptars augimo darbo tvarkę, inovaciją, energetika, energetikos, energetinis saugumas bus pagrindinės temos kovo mėnesį. Taip pat mes pradėsime taip vadinamąjį europinį semestrą. Tai neturėtų būti biurokratinis procesas. Tiesiog bandymas aptarti ekonominę būklę ir tai, kokiu veiksmu reikia imtis. Mėly kolego, žinome, kad reikia sustiprinti, pagilinti ekonominį koordinavimą, bendradarbiavimą ir mes tą darysime, kuo galima labiausiai žvelgami į nuoseklų nuseklų pagrindą ir tikimės, kad e, bus pasiektas bendras konsensusas. Dėkuoju išdėmesi. Ačiū, ponia pirmininkė. Toliau kviečiu pirmininką Baroso Europos komisijos vardu. Sveiki atvykę Europos parlamentą. Prašom, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Praėjusiais metais ES susidūrė su griežtais išbandymais O gruodžio mėnesio taryba pademonstravo, kaip mes esame pasiryžę priimti reikiamus sprendimus. Susitarę ypač e, sukurti stabilumo mechanizmą ir padaryti sutarties pakeitimą, mes pademonstravome savo įsipareigojimus remti eurozoną ir valstybės narės visos ES labui. Komisija, komisija pateiks savo oficialią nuomonę iki pavasario vadovų tarybos ir paaiškinsime piliečiams, kodėl šio riboto pakeitimo reikia. Šis sustarima mums, mums leidžia įjungti aukštesnę pavarę, o komisija su finansų ministrais aptars nuolatinio stabilumo mechanizmo detalės iki pavasario vadovų tarybos. Nors tai bus tarp vyriausybinis mechanizmas, tai yra vienintelė galimybė, kurią svarstė valstybės narės, labai svarbu, kad jis atitiktų sutartį ir sustiprintų mūsų stabilumo taisyklės pagal tuos principus ir priemonės, e, kurie skirti biudžeto priežiūrai. Sprendimai susijęs su įvairiausiamis priemonėmis, siekiant susidoroti su krize ir jos pasiekmėmis ir kurti ekonominį augimą ir darbo vietas. Taryba tai pripažino. Valstybių ir vyriausybių vadovai ir Europos institucijos aiškiai pasakė, kad yra pasiryžę daryti viską, kas reikalinga, kad užtikrintų eurozonos stabilumo. Aš cituoju. Ypač vadovai pareiškia, kad reikia imtis ryštingų veiksmų, kad užtikrintų finansinę paramą per Europos e, finansinio stabilumo priemonę, e, kuri atsiras įsigaliojus e, mechanizmui. Tokios yra tarybos išvados. Europos vadovų taryba taip pat pareikalavo iki birželio mėnesio patvirtinti komisijos ekonominio valdymo pasiūlymus ir pripažino 20 metų strategijos vaidmenį siekiant užtikrinti ekonominį augimą. Europos semestras, kuris prasidėjo praėjusią savaitę, visus šios e, saitus suriša į vieną e, mazgą ir tokiu būdu mes galėsime geriau koordinuoti savo susijusias ekonomikas. Tai yra tikras uh, europinis ekonominis valdymas, kuris turėtų būti visapusiškas atsakas į krizę. Komisija aiškiai tai pareiškė metinio augimo apžvalgoje. Taigi, aš manau, kad tai yra labai svarbi Europos vadovų išvada Dabar reikia žengti kitus žingsnius. Atsiranda nauja tikrovė. Ekonominio valdymo ir koordinavimo klausimai pasikeitė. Ir kontekstas pasikeitė. Ne dėl to, kad to norėjo federalistai. Rinkos to reikalauja. Mūsų tarptautiniai partneriai to nori. Tai yra sveikas protas ir mes e, tuos žingsnius žengsnime. Europos e, semestras apima griežtesnės fiskalinės taisyklės ir efektyvų koordinavimą. Tai yra eksantė koordinavimas, tai yra mes aptarsime kiekvienas vieni kitų politikas prieš jas patvirtindami, o ne kad nereikėtų po to taikyti korekcijų. Tai yra viso šio istorinio žingsnio esmė. Iš esmės mes pradedame taikyti europinį, europinę dimensiją biudžeto procese ir e, renksime politikos priemonės iš anksto, vietoj to, kad taisytume jas vėliau. Gautinius sprendimus dėl biudžeto, aišku, priims nacionaliai parlamentai. Tai, aišku, yra gerai. Tačiau tokia ekonominio valdymo forma tiesiog yra reakcija į tikrovę. Kai matoma, koks, kokia yra tarpusavio priklausomybė eurozonoje, Šalis turi sugebėti priimti sprendimus, žinodamos, ką ketina daryti kaimynai. Toks keitimasis informacija sustiprina nacionalinius parlamentus, o ne priešingai. Taigi, metinis augimo, metinė augimo apžvalga pradeda šį procesą siekiant sustiprinti augimo ir finansavimo priemonės. Pirmiausia, reikia sukurti stabilumą, konsoliduojant valstybių finansus Reikia gražinti pasitikėjimą Europos ekonomikomis, nes kitaip mes rizikuojame pakliūti į stagnacijos ir e, neigiamų socialinių pasiekmių liūną. Tačiau šis procesas yra e, gerai apgalvotas. Fiskalinis konsolidavimas nereiškia, kad reikia mažinti skolas tiesiog nubraukiant išlaudas. Kai kuriuose srityse, e, inovacijose, švietime reikia numatyti prioritetus ir skirti finansavimą. Kitas svarbus signalas yra imtis struktūrinių reformų, kad sukurtume galimybės kurti darbo vietas. Mes norime augimo su darbo vietomis ar be. Jeigu su, tuomet yra keletas dalykų, kuriuos turime padaryti. Turime daugiau dėmesio skirti darbo rinkos reformoms, kad panaikintume kliūtis didesniam užimtumui Turime vėl įdarbinti žmonės, padarydami darbo vietas patrauklesnėmis. Reikia reformuoti pensijų sistemas. E, ir dar kartą aiškiai noriu pasakyti, kad struktūrinės reformos nereiškia socialinės apsaugos mažinimo. Tai reiškia į tų, kurie nepakliūna dabar į darbo rinką, įtraukimą. Jaunimo nedarbo lygis kai kuriuose valstybės narėse net gerais laikais e, skandalingas. Ir kas, kam, tas, kam rūpi socialinė Europa, žino, kad tai yra svarbu. Didėjant tarptautiniai konkurencijai, mes galime išlaikyti savo socialinę rinkos ekonomiką, jeigu mes prisitaikysime prie naujų sąlygų. Trečias signalas iš mūsų apžvalgos yra priemonių pagreitinimas. Turime imtis priemonių, kurios turi ekonominės naudos per trumpą ir vidutinį laikotarpį ir kurios gali būti patvirtintos gana greitai. Tai reiškia, reikia investuoti į tas sritis, kurios skatina augimą, išnaudoti bendros rinkos potencialą, investuoti į energetiką, infrastruktūrą, transportą, naujovišką finansavimą, įskaitant mūsų nuomonę ES projektų obligacijas. Ir e, siekti Doha raundo darybų pabaigos. Visa tai turi atsispindėti daugiametėje finansinėje programoje ponios ir ponai, mūsų ekonomikos pradeda e, judėti reikiamą kryptimi. Ekonomikos atsigavimas įsigalėjo, įsigalėjo ir šiemet BVP augimas turėtų sudaryti pusantro procentų ir 2 e, procentus kitais metais. Gamybos sektoriaus rezultatai e, pastaraisiais mėnesiais pagerėjo. Taip pat matome, kaip nuolat gerėja užimtumas. Matome, kad pradėjo mažėti valstybių deficitai, dėl tų priemonių, kurių jau buvo imtasi, ES e, valstybių deficitas turėtų sumažėti nuo 6,8 procentų šiais metais iki 4,2 procentai kitais metais vidutiniškai. Tačiau tam, kad galėtume atsikvėpti, e, atsikvėpti dabar e, su palengvėjimu būtų per anksti. Mes turime veikti ir toliau šios krizės akivaizdoje iki tol, kol valstybės narės bus pasirengusios taikyti ekonominę politiką, kuri atitiktų e, jų iškeltus tikslus. Jeigu ne mes, europinių lygių, tai padarysime, <clears throat> priimti tuos sprendimus. Tai reikia pasakyti, kad tik stabilizuodami e, finansus galime pereiti iš krizės valdymo prie ekonominio augimo skatinimo, prie tvaraus visapimančio augimo. Tai reiškia struktūrinės reformas, apie kurias jau seniai kalbame. Tos reformos turėtų pakeisti visas struktūras, sumažinti kainatas, kainas ir padidinti galimybės kurti naujas darbo vietas. Aš tikrai manau, kad mes esame atsakingi prieš savo piliečius rasti tą augimo kelią. Taigi dabar Pradėkime rimtai koordinuoti savo ekonomikas ir e, kurti ekonominį valdymą visiems mūsų piliečiams. Ačiū uždėmesi. Mr. President. Dėkuoju. Pone pirmininkė, EPP frakcijos vardu kalbės Žodžius Dolas. Pone tarybos pirmininkė, pone parlamento pirmininkė, komisijos pirmininkė, pastaras, pastaroji tarybos, pastaras tarybos posėdis aiškiai parodė, kad yra padėtas teisingas pagrindas ir tą pagrindą reikia sustiprinti ir stabilizuoti. Valstybių ir vyriausybių vadovai parodė savo ryštą euro ir pasiaukiojimą eurozonai ir galiausiai Estija, tai kad ji prisijungė prie eurozonos ir yra puikus signalas rodantis, kad e, kaip galima parodyti, kaip galima laikytis tų kriterijų, kurių nesilaiko kai kurios didžiosios valstybės ta situacija, kuri ekonominė, socialinė prasme dabar vyrauja Europoje, nėra ypatingai gera. Ir aišku, reikia parodyti, kokios egzistuoja problemos, nuraminti rinkas ir imtis struktūrinių reformų, nepaviršutiniškų reformų. Tai reikia sukurti augimo ir užimtumo sąlygas per ilgesnę laiko perspektyvą. Tai pirmiausia reiškia, kad nacionaliniai viešieji finansai turi būti sutvarkyti. Tai taip pat reiškia, kad valstybės narės turi sutvarkyti savo biudžeto, fiskalinę, socialinę politiką. Tai taip pat reiškia, kad mums reikia dirbti, sutvarkyti eurozonos problemas ir taikyti griežtas biudžetinės disciplinos taisyklės. Taip pat turime suvokti, kad tos valstybės, kurios padeda, padeda esant sudėtingoms e, sąlygoms, Aišku, jos e, negali tą daryti nuolatos. Ir taip pat, e, kalbant apie užimtumo ir augumo politiką, kalbant apie vidaus rinką, mokslinius tyrimus, švietimą, e, mokymą visą gyvenimą, mūsų frakcija nori, kad toms politikos rytims būtų teikiamas prioritetas. Pirmiausia dėl to, kad tai yra ilgalaikės politikos ir veiksmingos. Ir taip pat norėčiau Jūs patikinti, kad e, sutarties reforma, kuri buvo patvirtinta per tarybos posėdį, norėčiau, kad tas pakeitimas būtų įvestas kuo galima greičiau. Na ir taip pat e, biudžeto diskusijos turėtų būti kuo galima sklandesnės. Ir mes taip pat norime sukurti tinkamas augimo ir užimtumo uh, E, sąlygas ES. Kaip jau nekartą sakiau, yra trys pavyzdžiai, vienas, trys, penki procentai biudžeto deficito. Kaip būtų galima e, susitvarkyti ir išvengti tokių deficitų. Mums reikalinga daugiau europinių, reikalinga daugiau europinių išteklių, tačiau tai nereiškia, kad mes turime mokėti daugiau lėšų. Tačiau, e, ponė pirmininkė Varompoj, ponė pirmininkė Barosai, labai svarbu, kad būtų pateikiami tinkami sprendimai, siūlymai ir kad būtų priimami e, tinkami sprendimai. Bet turime pirmai išanalizuoti kelis pavyzdžius. Dėkoju. Socialistų ir demokratų sąjungos vardu Simonas Jūs. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gruodžio vadovų taryboje buvo susitarta dėl krizės įveikimo pastovaus mechanizmo. Tačiau vis dėlto iškilo abejonių po kalėdų dėl kitų valstybių stabilumo, tai yra dėl Portugalijos, dėl Belgijos ir todėl Europos e, stabilumo mechanizmui iškyla papildomi klausimai dėl finansų rinko ir, dėl, ir tas e, stabilumo mechanizmas atrodo bus nepakankama priemonė. Vėl buvo praleista galimybė. Gruodžio mėnesio vadovų taryba labai aiškę žinę pasiuntė dėl euro obligacijų. Nuo 2008 metų mes e, girdime kartojimus kad valstybės narės turi daugybę abejonių, jos ne visiškai pritarė e, komisijai ir nėra tokių rezultatų, kurių tikimasi. Ir turint omenyje ekonominės ir finansinius iššūkius, mes atrodo neturime tinkamų priemonių, mūsų sprendimų priemo procedūros yra nepakankamos, nepakankama demokratija ir ekonomikos politika yra susiskaidžiusi ir neveiksminga. Finansinės rinkos ir toliau uh, E, e, joms iškyla didžiulis spaudimas dėl didžiulio valstybių narių deficitas. Ir šitas pinigų skolinimosi mechanizmas yra, atrodo, nepakankamas, kad būtų pasiektas norimas tikslas. Ir atrodo, kad e, ta sistema gali artimiausių metų sužlugti. Europos projektas atrodo pateko į visišką akligatvį ir todėl dabar reikia pagalvoti apie demokratinės ES institucijų priemonės, reikia užtikrinti desnę politinę e, integraciją. Turint omenyje visus šios dalykus, aš esu tiesiog pasipiknęs tuo, kad nacionaliniai nes e, darbo rinkos yra visiškai atsiskyrusios e, arba e, susiskaidžiusios. Jeigu vadovų taryba prieimė tokią strategiją, kad būtų galima skolintis neribotais mastais, tai tai nėra priimtina politika. didelės gražios idėjos gali būti neįgyveninamos ir piliečiai atrodo nepritars tokiems pasiūlymams ir todėl labai svarbu veikti kartu, kad komisijos pirmininkas ir tarybos pirmininkas imtųsi kuo grįžtankesnių veiksmų šiuo metu. Dėkuoju. Pone Silvija Gular, liberal demokratų alijansas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, kalbant apie gruodžio mėnesio tarybos išvadas, aš norėčiau čia dvi pastabas išsakyti. Pirmoji pastaba, primin, norėčiau priminti, kad ES krizė turi bendrą poveikį visiems. Dėl paprašių, paprastų priežasčių mes esame teisų bendryje, bendruomenė ir taisyklės yra ypatingai mums svarbios. Na ir aš norėčiau akcentuoti taisyklių laikymasi. Kai mūsų ištiko tokio gilumo krizė ir jūs, ponė pirmininkė, kalbėjote apie metinę augimo apžvalgą, Tačiau reikia svarbiausia, kad būtų, svarbiausia, kad būtų imamasi veiksmų tam, kad būtų galima nuraminti rinkas. Ir pirmiausia, Norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad po Europos tarybos posėdžio spalio mėnesį rinkos tikrai nenurimo. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį jūsų į tai, kad tas rinkas nuraminti reikia. Ir kas bus, jeigu ta apžvalga nepasiteisins? Jau ir taip daug buvo sukelta chaoso, kai referendumų rezultatai buvo negatyvūs. Taigi, ponė pirmininkė, pirmiausia, reikia pagalvoti, kas nutiks, kai rinkoms bus pasakyta, kad reikia keisti sutartį iki tam tikros datos ir tikėtis, kad taip ir įvyks. Na, žinoma, kad jūs pasirinkote supaprastintą procedūrą, tikėdamėsi, kad bus tą galima padaryti labai paprastai, bet jeigu tai bus padaryta, kažin kaip sureaguos rinkos ir mūsų gyventojai. Na ir antroji mano mintis. Daug triukšmo dėl nieko. Jūs pakeitėte, pakeičiate sutartį, tačiau keičiate ją ne tam, kad duotumėte atsaką piliečiams tokį, kokio jie tikisi. Mes pritarėme tam, kad būtų parengta nuolatinė sutartis. Tačiau keisti sutartį, ką tai, ką tai reiškia? Jeigu žmonėms pasakysime, kad reikia keisti sutartį, keisti teisinį pagrindą, ar to, tuomet ta strategija 2020 dar turi prasmės? Taip pat e, mes norime, kad po gruodžio tarybų. Gruodžio tarybos posėdėje buvo kalbama, kad reikia veiksmus paspartinti. Puiku, paspartinkime veiksmus. Ir yra paprastų būdų, kaip tą būtų galima padaryti. Tiesiog suderinti pozicijas, uh, ir bendro sprendimo procedūra turi būti pritaikyta įtraukiant Europos parlamentą, kai yra sukeičiama sutartis. Dėkoju. Uh, madam, madam the... Žaliųjų uh, pirmininkė Rebeka Harms. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas uh, komisijos prezidentė, gerbiamas vadovų tarybos prezidentė. Aš prisimenu kai ką, kas nesispindėjo jūsų ataskaitoje iš vadovų tarybos posėdžio. Aš atsimenu, kad posėdžio metu Bruselėje valstybių ir vyriausybių vadovai susitikę ir pasikalbėję tiesiog reitingų agentūroms suteikė galimybę sumažinti Airijos reitingus. Taigi mūsų laukia didžiuliai iššūkiai siekiant įveikti krizę ir mes turime turėti omenyje tarptautinę padėtį įsiskolinimo krizės aspektus. Jūs mes turime prisiminti, kaip sėkmingai yra spekuliuojama euru. Junktinės Amerikos valstijos turi didesnių problemų negu Portugalija arba Ispanija, tačiau kažkaip tai JAV šitos spekuliantų atakos neveikia. Taip, kaip veikia eurozona. Tokia yra situacija. Prasidėjo naujieji metai, naujos problemos išryškėjo, tačiau atrodo, kad tuo tai, kas buvo nuspręsta, nepakaks. Todėl mes turime būtent galvoti apie ateitį, tuo labiau, kad puikiai supratome, jog daugelį ES valstybių yra problemų, įsiskolinimas yra labai didelis, taip pat yra didelis ir privataus sektoriaus įsiskolinimas ir negalime kalbėti apie e, tik tam tikrų valstybių įsiskolinimą kai kurios šalys, atrodo, pačios negalės išbristi iš finansinės skolos. Europos Sąjunga priimdama bendrus sprendimus atrodo eina teisingų kelių, tačiau to atrodo nepakaks, kadangi kai kurios valstybės tiesiog bus uh, priremtos prie sienos. Ir vėlgi reikia iš naujo tartis dėl pačių priimtiniausių priemonių. Pavyzdžiui, kad tokia situacija kaip Vengrijoje yra labai aiškus signalas, kad ES netolygiai yra pasiskirstę finansai ir netolygi ekonominė padėtis. Aš noriu dar kartą pasakyti, kad bankų sektorius turi būti restruktūrizuotas. Mes nemanome, kad gelbstint tas skolas tam tikroje valstybėje bus galima sumažinti įsiskolinimą apskritai. Mums reikalinga ilgalaikė perspektyva tokia, kaip buvo susitarta dėl uh, naujojo žaliojo paketo. Todėl reikia pagalvoti apie gairias naujai Europai, kadangi Europa yra galinga sąjunga ir mes turime nuveikti dar daug, daug, daug darbų. Konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu ponas Timothy Kirkhope. Pirmininkė, Europos taryba priėmė svarbių sprendimų dėl krizių valdymo ateityje, tačiau aš pritariu pirmininkui Baroso, kad lieka pamatinės problemos. Reikia grįžti prie fiskalinės disciplinos, o kai kurios valstybės e, nerimtai imasi ekonominių reformų. E, esant bendrai valiutų, valiutai, valstybės narės negali devalvuoti savo valiutų, nors e, atrodo, kad e, kai kurios perspektyvos buvo neteisingos, kai kurios valstybės narės rado kitų sprendimų, kaip dirbtinai e, paremti savo ekonomikos per turto kainų infliaciją, per netinkamai žemas palūkanų normas arba investuodamas viešus, e, viešas, visus viešus išteklius, dėl ko pasidarė didžiuliai fiskaliniai deficitai. Ieškant sprendimų šioms pasiekmėms iš, išnaudoti, reikia taupyti. Taip pat turime e, imtis ekonominių reformų, išplėsti ekonominių rinkų, lank, e, darbo rinkų e, lankstumą, atverti rinkas ir stimuliuoti privačias investicijas. Finansinė ir ekonominė krizė valstybių intervencijas į ekonomiką padarė neišvengiamais tačiau tai yra, nėra ilgalaikis sprendimas. Ilgalaikis sprendimas yra ekonominis audima, augimas, kurį generuotų verslas, kurie, kuris veiktų konkurencingoje rinkoje ir teiktų vertę vartotojai. Todėl 20 metų strategija, bendros rinkos aktas ir naujovių sąjunga yra esminiai dalykai ir turi susilaukti tinkamo dėmesio. Nors dabar kalbame apie krizę, čia kai kurios e, šalis, kurių politinės vertybės yra visiškai kitokios, eina priekin. E, jeigu mes nereformuos, nesireformuosime, mes pradėsime smukti, o tai turės didžiulių pasiekmių mūsų vertybių ir visos planetos ateičiai. Ačiū. Junktinių kairiųjų vardu ponas Joe Higgins. Įkūrus nuotinį finansinio stabilumo mechanizmą, praktikoje tai tik tai yra priemonė e, apsaugoti didžiausius Europos bankus nuo jų pačių e, spekulacijų pasiekmių. Tai yra mechanizmas priverčiantis darbo žmonės visoje Europoje sumokėti už krizės e, pasiekmes. Baroso ir Van Rompoj, šį pasakykite, nors nes to iki šiol nepadarėte. Kokia yra ir moralė pervesti šimtus milijardų eurų tų privačių spekuliantų ir bankininkų skolų, kai jie spekuliavo Airijos nusaivės rinkoje, visą tai perkelti ant Airijos žmonių pečių, nors jie už tai visiškai nėra atsakingi. Jūs su TVF įsikišote Airijoje ir privertėte mokesčių mokėtojų pinigus atiduoti bankams. Jūs e, žlugate mūsų gyvenimo standartus. E, jūs sakote, kad esate demokratai, tačiau pajungiate rinkoms darbo žmonės. Toms rinkoms, kurios jūs vedžioja už nosės. Jos, jūsų finansinio stabilumo mechanizmas yra piktybiškas ginklas, kurį diktuoja rinka. Airijos kairieji reikalaus, kad būtų e, tai patvirtinta referendume. Ponas Farič. Ačiū. Koks dažniausiai naudojamas žodžis, žodis, kalbant apie eurą? Ne, nesėkmė, nors galėtume jį panaudoti. Stabilumas dažniausiai naudojamas. Argi ne? Visi sakė, kad kai tik įsivesime eurą kaip savo valiutą, būsim, užtikrinsime stabilumą. Na, praėjus dešimčiai metų aš norėčiau pasakyti, kad pagrindinės pagrindinė savybė yra chaosas ir vargas daugeliu milijonų žmonių. Ir vis tiek kalbama apie stabilumą. Ir šį rytą ponas Barosas kalbėjo ir ponas Marompoj kalbėjo apie stabilumą. Mes patys Portugalijoje bandome išpirkti Portugaliją, kai Europos centrinis bankas naudojasi mokesčių mokėtojų pinigais, kad išpirktų ir finansuotų tą skolą. Taigi, ką jūs apgaudinėjate, ponia Van Rompojau? Obligacijų kainos išaugo 80, 87 procentais Portugalijoje ir kova už Ispaniją dar net neprasidėjo. Taigi nesėkmių yra vis daugiau, o jūs tik norite padidinti išpirkimo fondo lėšas. Tam, kad kartu su Europos centriniu banku jūs irgi galėtumėte supirkinėti savo skolas. Jūs naudojatės krize kaip masiniu ginklu, stumiant mums, mus į fiskalinę vienybę. Jeigu jūs tą padarysite, puiku, Pavadinkime ES tuomet skolų sąjunga. Jeigu jums pavyks, tuomet tas pietų valstybės jūs uždarysite į ekonominį kalėjimą. Ir žmonių kančios bus neišpasakytos ir galiausiai reiks mokėti tą milžinišką sąskaitą ar palūkanų normas, kurios bus labai didelės. Ir štai pasiekia tokią situaciją, tada nebus svarbu tai, ką jūs sakote, nes niekas jumis netiki, visuomenė jūsų neremia. Ir aš tikiuosi, kad rinkos galiausiai jūs nužudys. Dėkoju. Uh, speaker, uh... Toliau kalbės Barry Madeleine. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai po šių gražių Baroso žodžių ir pasisakymo apie tai, kad turtingos valstybės padės silpnosioms valstybėms, visą tai vadinama pagalba, tačiau kaip tai konkrečiai įvyks, nieko nebuvo pasakyta. Tiesiog mm, Niderlandams, jų piliečiams e, teks e, atverti piniginę ir susimokėti už visokias apgaulės, kurios buvo padarytos iki šiol. Kodėl nebuvo pasakyta, kas mums nepavyksta, kodėl nekalbama apie tokią galimybę, pavyzdžiui, kad Graikija vėl grįžtų prie savo nacionalinės valiutos. Mes nekalbame apie tai, nors ko gero tai būtų pats geriausias variantas. Aš neišgirdau, kaip reikėtų elgtis toliau, kaip suvaržyti valstybių išlaidas. Tačiau priešingai valstybės yra skatinamas dar labiau išlaidauti. Pavyzdžiui, Niderlandai turi 6 procentus mokėti į ES biudžetą. Norėjau pasakyti, kad Niderlandai padeda silpnoms valstybėms, nors ir mūsų valstybėje yra didžiulių problemų, 27 procentai rizikos kapitalo lygis tačiau ir toliau mes turime didžiulės išlaidas remdami kitas valstybės, nors ES ragina mus taupyti. Taigi Niderlandų piliečiai ir toliau ateityje turės mokėti daugiau. Tai yra tiesiog neįtikėtinas pasiūlymas. Melina kortelė ponui Faridžui. Paprastai aš kalbu gimtają kalbą. Tačiau kartais malonu klausytis pono Faražo, nes jis žino visus atsakymus į savo užkeltus klausimus. Tačiau jeigu turėtume 16, 17 ar 20 skirtingų valiutų, kaip 10-metyje, jeigu svaras žlugtų, ar tai būtų geriau, ar tai pagerintų e, dabartinę situaciją Europoje. Ne vienas ekonomistas, ponia Faradžai, su tokiu teiginiu nesutikti. Negalite sakyti, kad mes gyvename praeitįje. Dabar kalbame su, apie problemas, kurios kyla Europai šiandien. Jūs, ponia Faražai, niekada neatsakote į klausimą, kaip spręsti šias problemas. Jūs esate populistas e, ir jūs pats atsakote visada tik tai į savo klausimus. Aš e, sakiau, kad prieš dešimtmetį e, Vokietija ir Graikija negalėjo patekti į pinigų sąjungą. Ir jeigu patenki į netinkamas e, pinigų sąjungos, kai vyriausybės pačios mano žinančios geriau, kaip reikia elgtis negu rinkos, tai vyriausybės ir pralaimė. Ir šiandien yra akivaizdu, kad Graikija, Portugalija ir Airija netinka eurozonai. Ir tai, ką ponas Urban Rompojus turėtų daryti, tai būti tikrų lyderių ir pristatyti B planą, kuris leistų šioms šalims grįžti prie savo valiutų, konkurencingai devalvuotų savo valiutas ir turėti galimybę, nes ši politika jas žudo. Kiti kalbėtojai. Jose Manuel Garcia Margalo. Dvi minutės, prašau. Kas pastaruoju metu skaito laikraščius, gali konstatuoti, kad susidūrėme su skolų krize ir ES reaguoja atskirais izoliuotais žingsniais ir padrikomis nuostatomis. Buvo paskelbtas ES semestras, yra taikomas nuolatinis ir e, laikinas stabilumo mechanizmas, stengiamasi kuo geriau padengti valstybių įsiskolinimus. Yra įvairiausių projektų ir pasiūlymų, kurios pateikė komisija dėl vidaus rinkos atstatymu. Tačiau dabar reikia pabandyti susijęti visas tas priemonės ir pateikti kaip vieningą planą. Šitas planas turėtų būti Europos masto planas, neskaidantis ES, neskirstantis ES į dviejų greičių Europą ir tas planas turi užtikrinti didesnę biudžeto discipliną ir skatinti ekonomikos augimą, kad būtų įveikta ekonominė krizė. Dėl gelbėjimosi priemonių, apie kurias kalbėjo uh, vadovų tarybos prezidentas. Jis sakė, kad privatus investuotojai taip pat turėtų įnešti lėšų į e, nuolatinio stabilumo mechanizmo finansavimą. Tokia galimybė buvo sakyta, numatoma tik tam tikrais atvejais, tačiau nebuvo pasakyta, kas nuspręs dėl tokio finansavimo ir dėl to, be to neaišku, kokius kriterijus taikys Tarptautinis valiutos fondas. Argentinoje Tarptautinio valiutos fondo taikytos priemonės kėlė dar didesnį chaosą negu atnešė naudos. Da, iškilo dar daugiau įvairiausių klausimų. Aš tą progą norėčiau paklausti, ar nesusidarys tokia pat situacija kaip anuo metu JAV, ar tos priemonės palengvis investicijas ES ir yra kitų klausimų. Pone Perves. Pone pirmininkė, jūs sutikote e, vadovauti išminčių grupiai ir finansų ministrų posėdžiams, kur buvo kalbama apie valstybės skolos problemas. Ir šiandien diskusijose vyroja tam tikra kokofonija pon, ponas Barosas, ponė Merkel, Trišė teigia mums, kad ta grupė nebuvo išminčių grupė. Jūs bandėte išspręsti euro krizę ir euro problemas reikia spręsti ne spekuliuotojų, o piliečių labui. Taip pat jūs pritarėte, kad reikia peržiūrėti sutartį ir pirmininkų sueigoje buvo teigiama, kad ši peržiūra nebūtinai yra reikalinga. Ta patvirtino Eurogrupės pirmininkas. Taigi, ponė, ponai pirmininkai, jūs kviečiate mus žengti tuo keliu, kuriuo žengti jau yra per vėlų. Mums reikalinga parlamento išmintis tam, kad būtų galima peržiūrėti sutartį, kad rytoj būtų galima užtikrinti fiskalinį harmonizavimą kad būtų galima sutvarkyti skolas abipusių pagrindų, kad užtikrinti e, būtų galima ekonominį augimą ir užimtumą. Štai tam reikalinga sutarties peržiūra ir svarbu, kad būtų pasiektas susitarimas kad būtų galima geriau sutvarkyti problemas ir pris, kad eurozonos valstybės prisimtų savo atsakomybę. Rinkos atžvilgių dėkoju. Ačiū, ponė Bereš. Kolega Martinas Kalanas, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi Europos ekonomikai viskas yra labai svarbu, nors, na, ačiū Dievui, mano šalis nėra eurozonos dalimi, aš pritariu tam tikroms priemonėms patvirtinoms taryboje. Na, nors ir eurozono šalis turėtų pačios spręsti savo problemas. Taip pat e, sveikinu tarybos pripažinimo, kad e, nuostata 122 e, sutartyje yra visiškai nepriimtina. Tačiau rengiantis e, mechanizmo įgyvendinimui, kuris įsigalios galbūt 1200, 2013 metais, turime nesu, nepamiršti, kad situacija kai kuriuose valstybėse yra labai sunki. Portugalija susiduria su sunkumais, galbūt Ispanija ir Belgija. Tačiau man labiausiai rūpi viso to poveikis demokratijoms tose šalise. Šios šalis tampa ekonominiais protektoratais, kuriems vadovauja ponas Baroso ir kiti, o e, rinkėjų daromi sprendimai dėl jų išlaidų, dėl ekonominės politikos turės labai nedėlį poveikį. E, juos kontroliuoja Bruselis ir tarptautinės finansų institucijos. Kai išbrisime iš krizės, tikrai turime pagalvoti apie tai, kaip gražinti ekonomiką, e, demokratiją šiuose šalise, kad rinkėjai kontroliuotų savo e, nacionalinę ekonominę politiką. Ačiū, kolega. Toliau e, Miguelis Portaš, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Politikoje yra protingų priemonių, svarbių priemonių ir kartais neprotingų, negražių priemonių. Suprantama, kad e, būtų leidžiama Europos skola, Europos obligacijos. Tačiau negražu klausytis, kad paga, pasak TVF toks Europos fondas galėtų supirkti valstybių skolą. Kodėl reikėtų gelbėti privatų banką? Kodėl reikėtų pritraukti tuos pačius finans, bankus, kurie yra kalti dėl krizės? Todėl dabar labai sva, svarbu nepaversti privačiųjų įsiskolinimų viešaisiais valstybės įsiskolinimas kitais, kaip mes galėsime paaiškinti piliečiams, kad mes mokame skolas tų privačių bankų, kurie patys sukūrė tas skolas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Junktinėse valstijose yra labai konkretus įstatymas, pagal kurį labai aiškiai yra nustatoma, kurie bankai turi mokėti įnašus į gelbėjimo fondą. Tačiau kokie tai yra bankai? Dabar mes tarsi patekome į kai kurių valstybių prievartos e, valiutų sąjungą. Vienos valstybės, kurios yra stipresnės, turi gelbėti, padėti silpnesnioms valstybėms, tačiau iš tikrųjų mes bandome gelbėti valiutą, kuri yra sužlugusi. Todėl abejoju, ar tokia politika yra priimtina, e, vadovaujantis tomis valstybėmis, kurių palūkonų normos yra visiškai skirtingos. E, ponas Trišė kalba apie galimą Europos Sąjungos e, banko nemokumą, tačiau sol, kas solidės. Ačiū pirmininkė. Pastarojo tarybos posėdžio politinis signalas, kuris buvo skirtas spekuliuotojams rinkoje, yra štai koks. ES valstybės narės imsis visko, ko tik bus įmanoma imtis tam, kad būtų užtikrintas, užsaugota eurozona ir apgintas euras. Nesvarbu, kokios vyks viduje diskusijos, ar finansinė priemonė, finansinė priemonė reiks e, padidinti, padvigumyti kapitalą ir išleisti obligacijas, ar finansinis stabilumas bus pasiektas iki 2013 metų ir ar reiks tas euro obligacijas parduoti. Štai yra tokių idėjų, minčių, e, apie kurias masto visos valstybės narės. Ir aišku, pagrindinės diskusijos vyksta apie laiką, laikotarpį, kiek ir per kokį laiką tai reiks padaryti. Tegu žiniasklaida, analitikai nepasiduoda iliuzijai. Visa, ko reikia ir kada reikia, tą padarys ES. Kalbant apie finansinio stabilumo mechanizmą, Tarybos sprendime yra teigiama, kad mechanizmas turi būti aktyvizu, aktyvizuojamas, panaudojamas tuo met, kai, kai būtina užtikrinti visos eurozonos stabilumą. Esu narys iš nedėlės valstybės narės ir norėčiau paprašyti patikinimų, kad tokios valstybės kaip Malta, Kipras, Slovenija, Estija bus įtrauktos. Nes jeigu mus ištiks problemos ir tuomet kažin ar bus būtina pritaikyti stabilumo mechanizmą visai eurozonai. Ačiū, ponia Podimata. Ačiū, ponia pirmininkė. Visi pripažįstame, kad prasidėjus kriziai. Visi pripažįstame, kad pra, e, prasidėjus kriziai politikoje reikėjo imtis reikiamų priemonių. Padėjome Graikijai, Na, o dabar taryba nusprendė įtvirtinti nuolatinį stabilumo mechanizmą. Tai yra dar vienas žingsnis į priekį. Tačiau daromas nuolatinis rinkų spaudimas. Ir taip pat reikia sutvarkyti silpnesnės ekonomikas eurozonoje. Labai svarbu dėl to, kad mūsų sprendimai būtų pakankami ir kad būtų tinkamai sureaguojama į krizę. Taigi mums reikalingas europinis visapusiškas atsakas į krizę. Negalima ignoruoti valstybių narių atsakomybės. Valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę, sutvarkyti finansus ir sutvarkyti savo ekonomiką, kad jie atsispirtų visiems išpoliams. Tai yra tie, tiklai, kurių, tie tikslai, kurių reikia siekti. Na ir mūsų rezoliucija, kurią prieėmėme prieš kelias dienas, mes prašome, kad Europos taryba su, ir Europos komisija sureaguotų ir atliktų tų e, priemonių e, pagrindimo analizę. Dėkoju. Europos kovos su skurdu metai praėjo, tačiau ar buvo pateikti kokie nors e, pasiūlymai, apibendrinimai taryboje. Jeigu tai būtų padaryta, tai ko gero turėtume konstatuoti, kad tuo metu tas skurdas nebuvo toks didelis, kaip pastaraisiais metais mūsų gerovės Europoje. Pelnas, spekuliantų papildomos pajamos padidėjo nepaisant Europos centrinio banko komisijos ir tarybos veiksmų. Tačiau eurozona vis dėlto išliko, o valstybės narės, eurozonos valstybės yra tiesiog spaudžiamos e, padėti senesniems valstybėms, tuo iššaukdamos masyvius pasipriešinimus Mes siekiame kitokios Europos, socialinės pažangos Europos, kurioje laikomasi taisyklės, yra taip pat laikomasi uh, įstatymų ir taip pat kuriama progresyvi politika. Ponas Gay Mitchell, pusantros minutės. jo nėra salėje. Tūnas Kelamas, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Man malonu pasakyti, kad dabar, kad jau šiandien yra 19 Europos Estijos narystės eurozonoje diena. Estija tam rengėsi nuo įstojimo Europos Sąjungoje. Ir e, dėl euro monetos dizaino buvo sutarta referendume prieš šešis, šešis metus. Tačiau prisijungimas prie eurozonos e, nėra tiesiog galimybė individuali, tai yra solidarumo ir bendros atsakomybės išraiška siekiant prisidėti prie viso kontinento stabilumo. Ekonominės krizės metu moralinės vertybės ir moralinė rizika tampa svarbesni. Matome, kad ekonominis potencialas nėra pakankamas dalykas. Svarbiausia, ar šalimi bus pasitikima, kad ji galės įvykdyti savo įsipareigojimus. Ir ar ji rimtai vykdo struktūrinės reformas. Sveikinu tą faktą, kad tarybai pavyko susitarti dėl Europos stabilumo mechanizmo. Tačiau praktinis būdas siekti ekonomikos augimo ir stabilumo visų pirma užbaigti bendros rinkos kūrimą, ypač Europos skaitmeninę rinką. Pastaroji turėtų būti integruota į Europos bendros rinkos kelio gairias ir Europos skaitmeninę darbo atvarkę. Tai būtų tikra galimybė sustiprinti Europos konkurencigumą. Europos piliečiai tikisi, kad mes palengvinsime verslą elektroninėje erdvėje kur elektroniniai mokėjimai ir tapatybės, elektroninė tapatybė turėtų būti lengvai suprantami. Bendra rinka reiškia uh, būtinybę imtis e, paslaugų rinkos plėtojimą. Ačiū toliau ponas Odi, toliau spontaniškai pasisakančiųjų penkią minutę. Prašom, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė. Du pamastymai visų pirma dėl nuolatinio krizių valdymo mechanizmo. Tos valstybės, kurios nėra eurozonos narės, jos patenka į dvi e, kategorijas. Junktinė karalystė Švedija, kurios nėra, neprivalo įsivesti euro ir kitos valstybės, kurios ketina tą padaryti. Taigi tos valstybės, kurios yra susijusios su euru, su, jais, jomis, su jomis elgiamasi kitaip pagal numatytą mechanizmą. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į nacionalinius parlamentus. Per supaprastintą procedūrą nacionaliniai parlamentai nėra įtraukiami, įtraukiami į tvirtinimo procedūrą. Ir aš norėčiau paprašyti, kad laisvanoriškų pagrindų nacionaliniai parlamentai būtų įtraukiami į šio sprendimo prieimimą. Taip pat labai svarbu, kas atliks politinę to būsimo mechanizmo kontrolę, ar tai bus Europos parlamentas ar nacionaliniai parlamentai. Tačiau, kadangi eurozonoje nėra to parlamentinio matmens, labai svarbu, kad kažkas politinių lygmenių kontroliuotų tą mechanizmą. Taigi štai toks būtų mano pasiūlymas. Bartok. Dėkoju kolegai. E, ponas Gualtieri, vieną minutę. Grazie, signora eh, Presidente. Dėkoju. Vadovų tarybos prezidente. Aš matau keletą problemų dėl uh, 201 sutarties straipsnio. Visų pirma, ES turi tam tikrą kompetenciją, tačiau ypatingos kompetencijos suteikiamos ES tik tokiu atveju, kai valstybės narės su tuo sutinka. Todėl labai keista, kad e, reikalingas sutarties pakeitimas apskritai, bet to iškyla ir politinių problemų sprendimai dėl sutarties antrojo straipsnio ar dėl sutarties 239 straipsnio Pagal šiuos e, straipsnius sutarties pakeitimas reikalauja ratifikavimo valstybėse narėse ir jeigu šitas planas nepasiteisintų, tai aš pasigendu antrojo arba B plano ir dėl to gali tiesiog pakipti ore ES ateitis. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök urak, az eurós... Ačiū, ponia pirmininkė kai kalbame apie Europos stabilumą ir reikalingus ekonomikos žingsnius, turime kalbėti apie ekonomikos augimo stiprinimą, taip pat turime mažinti valstybių narių skolas. Man atrodo, visi dėl to sutarė. Bandymai atlikti šiuos uždavinius neturėtų užkirsti kelio mums spręsti strateginius klausimus, pavyzdžiui, naujovės, apie ką kalbame jau nuo gruodžio mėnesio. Kitas vadovų tarybos sustikimas turėtų mums pademonstruoti, kaip įmamasi strateginių sprendimų tokiuose svarbiose srityse kaip energetika. Kaip žinome, Vengrija jau rengėsi susitikimui dėl energetikos. Aš norėčiau paprašyti Jūs patikinti mane, kad vadovų sutikimas energetikos klausimais nebus e, nustelbtas nerimo dėl eurozonos. Pone pirmininkė, kaip žinome, Antrai kartą esant kriziai susivienijo vyriausybės ir turėjo imtis priemonių tam, kad padėtų e, bankrutavusiems bankams ir valstybėms. Kalba eina apie 27 milijardų eurų pagalbą bankų sektoriui. Milijardų eurų bankų sektoriui. Taigi, neseniai vyriausybė 600 milijardų eurų skyrė tam, kad būtų susitvarkyta su krizės padariniais. Euro zona vis dar laikosi savo biudžeto drausmės principu. Matome įvairių spekuliantų išpolių, ypatingai prieš silpniausias valstybės. Pone pirminkė, aš norėčiau pasiūlyti, panalizuoti galimybę daugiau lėšų skirti eurozonai. Arvoisa puheenjohtaja, Euroopan yllä on todellakin kaksiteräinen. Šiuo metu pakibo Damoklo kardas virš ES galvos. Finansų krizė, taip pat nacionalizmo apraiškos valstybėse narėse labai sustiprėjo. Todėl iškyla klausimas, ar Europa dar gali įgyvendinti tą steigėjų viziją, ar tiesiog yra arti savo žlugimo. Todėl aš tikiuosi, kad komisija turėtų dėti daugiau pastangų, kurdama socialę, socialinę Europą, kadangi mes, mano manimu, esame pakankamai silpni šioje srityje. Klausimas, kas valdo o, m, ES ar rinka, ar ES vadovybė valdo rinkas, todėl labai svarbu spręsti socialinius klausimus, tai svarbiausi klausimai komisijoje. Sean Kelly, one minute, please. Pana Sean Kelly, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip daugelis kalbėtojų, aš irgi norėčiau pasveikinti poną Van Rompo ir poną Baroso už tai, kad jie bent jau siūlo tokias priemonės, kurios tikėtina sėkmingų rezultatų duos ateityje. Na, kaip ten bus, mes kol kas negalime pasakyti, tačiau tai yra mūsų, jeigu pavyks, tai jie bus didvyriai, jeigu ne, tai niekšai. Tokia yra situacija. Na ir tikiuosi, kad priežiūros architektūra leis pasirūpinti, kad daugelis, daug, kad tokių situacijų ateityje nepasikartos. Kalbant apie mano valstybę, mes turėjome išpirkti bankus dėl to, kad jie netinkai, netinkamai valdė finansus ir darė daug klaidų. Dabar reikalinga užtikrinti finansinį stabilumą. Ar aš norėčiau kreiptis į pono Baroso ir pano, pona Van Rompoj, kad būtų sumažintos palūkanų normos, nes jos yra per didelės ir pakenks mūsų valstybei. Dėkoju. Ačiū. Labai ačiū. Toliau komisijos pirmininkas. Prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ši diskusija parodė visų pirma, kokius sudėtingus klausimus privertė spręsti krizę ir kokius sudėtingus atsakymus reikia pateikti. Ir vienas dalykas, kurį turiu pasakyti tiem e, daugumai, kuri e, pritarė Europos idealams, e, tai yra, kad mes neturėtume susiskaidyti dėl skirtingų nuomonių, kurios nėra pačios svarbiausios. Kai kas iš jūsų sakė, kad iš tikrųjų e, Europos integracija kyla iššūkiai ir pavojai. Šioje diskusijoje matėme, kokie yra pavojai. Girdėjau nacionalistinių komentarų, komentarų, kurių aš nepratęs klausytis Europos parlamente. Jų buvo mažuma, tačiau jų buvo. <clears throat> Bandėme pagilinti skirtumus susiskaidimą tarp taip vadinamų turtingųjų ir skurdžių Europos šalių. Tiems, kurie taip kalbėjo, nors aš esu nustebęs jos išgirdęs komentarus prieš Europos solidarumą, siekiant padidinti skirtumus tarp turtingųjų ir skurdžiųjų, aš klausiu jų, kur buvote jūs, kai Europa finansavo jūsų uh, ūkininkus po karo, kad jūsų žmonės būtų pamaitinti? Kur buvote jūs, kai Europa finansavo jūsų infrastruktūras, jūsų šalies konkurencingumo plėtojimui? Kur buvote, kai Europa suteikė e, vidaus rinką jūsų paslaugų ir produktų pardavimui. Kur jūs buvote, kai Europa buvo pagrindas jūsų šalies klėstėjimo ir augimo pagrindas po karo. Taigi vien savanaudiškai, trumpalaikiškai žvelgiant į viską, galima komentuoti ir daryti tokius pareiškimus prieš ES vienybę. Ir manau, kad tai yra rimta problema, ką iškėlė kai kurie iš jūsų. Taigi aš kreipiuosi į tuos, kurie laikosi Europos idealų, mes turime likti vieningi, visapusiškai reaguoti ir norėdami būti rimti, tai turime ieškoti sutarimo, tai kartais nelengva, kai turime 27 nares, eurozoną su 17 narių ir sveikinu čia įstojus Estiją sprendimų prieimimo procesas dažnai nėra labai paprastas, nes mes sprendimus grindžiame demokratiniais principais. Taigi, užduotis yra labai sudėtingai. Todėl aš kreipiuosi į tuos, kurie remia Europos idealus, kad neturėtume nukrypti nuo kelio dėl tam tikrų nuomonių skirtumų. Pone Hjūzai, aš e, suprantu jūsų nerimą dėl socialinės Europos, tačiau kas būtų geriausias būdas, koks būtų geriausias būdas e, padėti vyriausybėms, kaip pavyzdžiui, Graikijos, Ispanijos, Portugalijos, e, kuriems vadovauja, kurių vyriausybės vadovauja jūsų politinės šeimos lyderiai. Ar drąsiai paremti jų reformas, ar pasakyti, kad tos reformos prieštarauja Europos idealams. Iš tiesų, Mums reikia struktūrinių reformų, tame tarpe ir darbo rinkoje. Tai yra tikrovė. Jeigu paklausite ministro, premjero Papandrėjus, Zapatero ar Sokrateso apie tai, jie būtent tai ir daro. Taigi, aš manau, kad geriausias būdas paremti tas drąsias pastangas, kurios vykdomas visoje Europoje, tai yra kalbėti tiesiai. Dabartinėme konkurencijos pasaulyje, kai pasireiškia kylančio ekonomikų spaudimas, mes turime prisitaikyti arba mes skersime pavojų tai socialinės rinkos ekonomikai. Mes nekvestionuojame darbuotojų teisų. Dar kartą atsakysiu jums po sekundės. Nepamiršau jūsų klausimo. Manau, kad labai svarbu laikyti socialinio dialogo principų. Sakiau tai vakar ir patvirtinau tai šiandien. Tačiau iš tiesų, jeigu mes netliksime fiskalinės konsolidacijos ir reformų, neturėsime pasitikėjimo, be pasitikėjimo nebus augimo, be augimo nebus darbo vietų piliečiams. Garbingam šios e, parlamento dalies narių iš Airijos. Noriu pasakyti, kad e, ar Airijos problema sukūrė Europoje, tai sukūrė kai kurios Airijos institucijos, jų neatsakingas elgesys ir priežiūros trūkumas Airijos rinkoje. Dabar Europa yra sprendimo dalis, jis tengiasi padėti Airijai, tačiau ne Europas sukūrė uh, šią neatsakingą fiskalinę situaciją ir neįrėmė tokį neatsakingą finansinį elgesį. O dabar Europas tengiasi padėti Airijai. Reikia suvokti, kas yra kur atsakingas. Todėl labai svarbu, kad tiems iš mūsų, ir jų yra dauguma, kurie tik Europos idealais, mes turime sugebėti, kaip galima daugiau reaguoti bendrai. Kai kas iš jūsų sakė, kokie yra mūsų siekiai, kiek toli jie eina. Noriu pasakyti, kokia yra komisijos pozicija. Mes siekiame, kaip galima daugiau, kai kalbam apie integruotą reakciją. Todėl komisija bus pasirengusi pritarti kai kurioms priemonėms, kurias pasiūlėte ir jūs. Tačiau mes gyvename e, tokiu metu, kai manome, kad krizės metu rinkų nestabilumo metu labai svarbu prisidėti siekiant bendro sutarimo tarp valstybių narių. O nuomonių skirtumų iš tiesų e, buvo e, sutarties peržiūra ar pakeitimas. Žinote, kokia yra komisijos pozicija? Mes sakėme iš pat pradžių, kad mūsų nuomonė galima sukurti nuolatinį mechanizmą nekeičiant sutarties. Bet bent jau viena ES valstybė narė, o mums reikia vienbalsiškumo. Viena šalis sakė, kad reikia pakeisti sutartį, kadangi mes manome, kad reikia turėti nuolatinį stabilumo mechanizmą, tuomet komisija pritarė tokiam ribotam sutarties pakeitimui. Manau, kad būtų visiška klaida dabar vėl ginčytis dėl to. Mes norime sustiprinti stabilumą, todėl svarbu yra susitarti dėl ribotos starties pakeitimo. Kai kas norėtų eiti toliau, aš asmeniškai norėčiau eiti toliau, kai kalbama apie bendrijos požiūrio gilinimą. Tačiau turime šiuo metu būti atsakingi ir pasiekti kaip galima aukštesnį bendrą vardiklį, o ne, žem, ne žemiausią. Dar kartą sakau, kad kai kurie pasiūlymai, kurie yra teikiami, yra įdomus, tačiau šiuo metu jie negali susilaukti visuotinio sutarimo, o komisija e, labai daug dėmesio skiria to sustarimo siekimui. Galiausiai visi gali prisidėti. Man nepatinka vienų įvardyjimas kaip turtingų ar skurdžių, naujų ar senų. Visos valstybės narės turi būti lygiai taip pat orios, o valstybių narių diskriminavimas, dar skirtumų ieškojimas tarp jų, tai yra Europos projektui pavojingos idėjos. Taigi, ką reikia daryti? Turime paprašyti visas valstybės narės, kurios yra uh, labiau pažeidžiamojo padėtyje daryti viską, kad jos gražintų rinkų pasitikėjimą per konsolidavimą, struktūrinės reformas. Tai yra labai svarbu. Mes joms e, nepadėsime sakydami, kad jos gali išsisukti. O šalis, kurioje, kurios yra geroje, geresnėje padėtyje, turėtų pademonstruoti solidarumą. Man atrodo, kad yra labai svarbu sureaguoti kartu ir gana e, garsiai dėl eurozonos. Mums reikia e, reaguoti prieš e, tam tikrą kreivės posūkį. Ne tik pareiškimais, bet ir veiksmais. Tai yra labai svarbu. Tai yra pasitikėjimo mumis klausimas. Aišku, pareiškimai yra svarbu, tačiau to nepakanka. Ir apskritai visi turime būti atsidavę E, griežtesniam ekonomikos valdymui eurozonoje ir Europos Sąjungoje. To prašo rinkos. Yra tam tikras suvokimo e, trūkumas. Klausimas yra dėl to, apie tai, kaip galima priimti sprendimus ir kaip juos įgyvendinti. Todėl turime stipriau valdyti ekonomiką, labiau koordinuoti ekonominę politiką ir visi turime laikytis solidarumo ir atsakomybės principų. Tai yra ne tik solidarumo, bet ir atsakomybės klausimas ir atvirkščiai. Tik tai tokiu būdu mes pasieksime stabilumo, kuris yra mūsų ateities klėstėjimo pagrindas. Ačiū uždėmesi. E, Dėkoju. Pirmininkė Herman Van Rompuy, žodis Jums. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pirmiausia, pradėsiu nuo pozityvių elementų. Atsiprašau, kad esu šiuo momentu pozityvus. Pirmiausia, ekonominis augimas yra kur kas stipresnis dabar, negu kad mes manėme prieš keletą savaičių ar mėnesių. Kur kas stipresnis. Tam tikrose valstybėse nedarbo lygis mažėja. Kas tikėjo tuo 2008 ir 2009? -aisiais? Bendrai kalbant apie Europos Sąjungą, Nuo 2010-2011 užimtumas auga po krizės e, kur kas daugiau nei pastaraisiais metais. Ir kaip jau minėjau prieš kelis mėnesius, kaži ar kas būtų tuo tikėjęs. Na žinoma, krizė neišnyko, Esame 27 valstybės narės. Ir reikia palaukti ir kažin, ar būtų galima teikti, kad eurui iškėlė, iškilo didelį, didelį riziką kalbant apie einamosios sąskaitos mokėjimus, jie yra subalansuoti lyginant su kitomis didelėmis valstybėmis. Mūsų deficitas yra vidutinio dydžio. Taigi, nepaisant visų problemų, euras vis tiek išlieka stabili valiuta. Ir aš norėčiau akcentuoti šį dalyką prieš perėdamas prie kitų komentarų. Na, žinoma, visi suvokiame, kad reikia žengti į priekį. Tačiau jau praeitą kartą, kai čia pasisakiau parlamente, tai teigiau. Mėly kolegos, eurozono krizė, eurozono, tai yra eurozonos krizė labiau negu euro krizė, prasidėjo anksčiau ir dabar mes turime prisimti tą kolektyvinę atsakomybę Tačiau matyt negalime žengti taip e, sparčiai, kaip kad buvo mastoma anksčiau, atsižvelgiant į aplinkybės. Tačiau anksčiau nebuvo nieko. Buvo augimo stabilumo paktas, kurio nuostatų niekas nesilaikė. Nebuvo makroekonominės priežiūros, nebuvo krizės valdymo mechanizmo, nei nuolatinio, nei, nei laikino, nei stabilaus, nebuvo <clears throat> stiprių finansinės priežiūros institucijų. Visą tai mes turėjome sukurti jau mums, mus ištikus kriziai ir tai yra mūsų bendra atsakomybė. Kai kurie iš jūsų teigėte, kad tai yra jau per vėlų per, ir per mažai yra daroma. Anksčiau neturėjome priemonių ir dėl to Dabar turime pereiti į kitą struktūrą, palaipsninę struktūrą, daryti po truputį palaipsniui. Kai kurie jūsų teigiate, kad krizė nėra kontroliuojama, kad viskas priklauso nuo rinkų evoliucijos. Tačiau kiti teigia, kad negalima, kad rinkos mums diktuotų sąlygas. Taip, Tai yra du aktualūs argumentai, tačiau nebūtinai jie tarpusavėje yra labai suderinti. Taigi, kalbant apie priemonės, kurių imamasi, reikalingos reformos valstybėse narėse, ne tik tose, kurios susiduria su problemomis, bet visose valstybėse narėse. Reformos tam, kad būtų išlaisvintas užimtumo potencialas, kad būtų išlaisvintas augimo potencialas. Na ir žinoma, Kartais tos reformos yra labai skausmingos. Ir reikia labai stengtis, kad teisingai būtų paskirstytos tos pastangos. Bet norėčiau Jums priminti, kad kai kurios valstybės, kurios dabar išbrenda iš krizės, greičiau išbrenda iš ekonominės krizės, jos ėmėsi tų priemonių prieš ketverius, penkerius, šešerius metus skausmingų reformų. Ir dabar jos kur kas yra atsparesnės e, krizės padariniams. Tačiau tai tos reformos, kurios buvo skausmingos prieš keletą metų, dabar davė rezultatų, kai užimtumo situacija gerėja ir yra didesnis ekonominis augimas. Taigi iš tų pastangų dabar jau matome e, naudos. Ir turime puikių pavyzdžių ES, kad įrodytumėme, kad toks požiūris e, buvo teisingas. Reikalinga, refo, reikalingos reformos valstybėse narėse, taip pat reikalingos reformos ir visoje ES ir, žinoma, ypatingai eurozonoje. Dėl to labai svarbu, žengiant į priekį, kuo galima greičiau, dėl ekonominės valdysenos jau buvo įkurta darbo grupė ir buvo aptarta komisijos pozicija parlamente ir labai svarbu, kad būtų pasiektas susitarimas dėl to, kokio, dėl, to, dėl tų priemonių, kurios turi būti taikomos bent, per bendrą sprendimo prieimimo procedūrą, kuo galima greičiau pritaikomos priemonės. Taip pat svarbu žengti dar toliau, kalbant apie eurozoną, konvergenciją, ekonominę valdysiną, ekonominę politiką. Jeigu tą būtų galima padaryti per eurozonos valstybių susitarimą, reikia apie tai ne tik mąstyti, bet jau imtis ir konkrečių veiksmų tam, kad būtų galima tokį susitarimą pasiekti per kelias savaitės ar mėnesius. Tačiau galima žengti dar toliau eurozonoje, lyginant su tuo, e, kokius sprendimus priemėme e, darbo grupė, teikdama pasiūlymus komisijai. Nes to reikia, kai yra bendra valiuta, tuomet reikia ekonominės politikos bendros ekonominės politikos privalumų, ekon, ekonominė, reikalinga ekonominė plėtra visose eurozonos valstybėse. Ar mes pamiršome ekonominį struktūrinį augimą? Ne. Esant tokiai masiniai kriziai mes priemėme strategiją 20, Europa 2020. Ir dėl to vasario mėnesį tarybos posėdėje mes kalbėsime ir apie energetiką, kitas, kitus klausimus nes negalime pamiršti kitų dalykų, esant kriziai, pamiršti struktūrinių e, augimo perspektyvų ir užimtumo. Na ir per trumpą laikotarpį bus parengtas bendras požiūris į priemonių, kurios buvo sukurtos 2010 metais stiprinimą, tam, kad būtų galima sušvelninti krizės padarinius. Taigi yra darbo tvarkė, kuri yra aiški. Ar galima greičiau ją įgyvendinti? Taip, Bet turiu Jums pasakyti, kad čia yra dvi problemos. Arba buvo dvi problemos. Pirmoji yra ta, kad reikia sukurti viską nedelsiant, esant jau krizės situacijai. Ir antras dalykas, esant demokratijai, reikalingas konsensusas tarp 27 valstybių narių, 27 demokratinių valstybių. Mėly kolegos, tai, kas palaiko tą, tai, kas palaiko, tie, kurie palaiko europinį projektą Europos parlamente, tie, kurie yra nuoširdus europiečiai. Puiku, tačiau matome, kad yra susiskaldimų tarp tų, kurie remia Europos projektą ir kurie ne. Bet e, manau, kad svarbiausia yra štai kas. Nepaisant visų problemų, reikia uh, laikytis oriai. Reikia žengti tą kryptimį pagal tuos orientyrus, dėl kurių apsisprendėme ir vengti susiskaldimo. Tai yra bendras noras, bendra valia dirbti kartu įgyvendinant europinį projektą. Ir tas noras buvo dar kartą išsakytas gruodžio mėnesio e, vadovų taryboje. Ir palaipsniui žingsnis po žingsnio mes ir pasieksime tų rezultatų. Esu įsitikinęs, kad žengėme teisingą linkmę, esu įsitikinęs, kad egzistuoja bendras noras, esu įsitikinęs, kad galiausiai mums pavyks. Dėkoju. Thank you. Thank you much, for... Dėkoju, ponė pirmininkė, už jūsų pasisakymą. Kitas vadovų tarybos susitikimas įvyks vasario ketvirtą dieną ir tai reiškia, kad vasario mėnesį mes iškirsime prezidento Van Rompojaus kitą ataskaitą. Taigi skelbiu diskusijų pabaigą ir prieš kitą mūsų darbo atvarkės klausimą, tai yra Vengrijos pirmininkavimo programos aptarimą, skelbiu poros minučių pertrauką.